Turime 12 bendrųjų pozicijų iš tarybos ir pateisinimų dėl komisijos pozicijų. Jų pavadinimai bus paskelbti šios dienos protokole ir trijų mėnesių laikotarpis, per kurį parlamentas turi pateikti savo nuomonę, prasidės rytoj, sausio 16 dieną. Noriu informuoti parlamentą, kad Marko Kapato ponia Babicka, Charles Tanok ir ponia Trupel